PPE, SD ir ECR grupės frakcijos pateikė pasiūlymą tiek komisijai, tiek delegacijoms. Tai yra susiję dėl mm, žodinės tvarkos ir bus pateiktas pastabas ir mes jas patvirtinsime.